So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich. Kolegos, labas rytas, sveiki susirinkę, sveiki e, atvykę mūsų svečiai, labas rytas mūsų vertėjams. Šįryt aš pavaduosiu mūsų pirmininkę Karimadėlį. Aš džiaugiuosi, kad nesu vienintelis salėje, kolegų jau yra. Darbuotvarkės tvirtinimas yra siūlomas vienas pakeitimas. Balsavimas dėl 25 punkto, pranešimas dėl reglamento vienas e, iš 2005 metų e, gyvūnų gabenimas e, sąjungo ir už jos sienų, šis balsavimas bus atidėtas. Ar galima patvirtinti darbo tvarkę su pakeitimu? Prieštaravimų nematau, tvirtiname, dabar patvirtinsime 18 spalio 15 dienos posėdžio protokolą. Jeigu nesulauksime prieštaravimų, tai tvirtiname, matau, kad prieštaravimų nėra. Dabar pirmininko pranešimai, pranešimų neturiu. Iš karto galime pradėti diskusijas iš esmės. Ketvirtasis punktas. Autonominis vairavimas Europos transporte mūsų pranešėjas Vimas Vandekamp. Taigi, Vimai, prašom, iš karto žodis tau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mūsų vykęs darbas e, rengiant šį pranešimą e, tai buvo tikrai ilgas, bet sėkmingas. Sekretoriatas, kaip įprasta, nepaprastai gelbėjo formuojant kompromisinius pakeitimus. Mes pasigilinome į pačius įvairiausius autonominio vairavimo ypatumus. Na, tas autonominis e, transportas daugiau yra autonominis vairavimas. Čia aišku, nereikia apsiriboti tik e, lengvaisiais automobiliais, sunkvežimiais vilkikais, tačiau čia yra ir traukiniai, kurie patys autonomiškai važiuoja, taip pat ir laivai bei e, skraidyklės pačios įvairiausios autonomiškai veikiančios. Pone pirmininkė, mums labai svarbu įtvirtinti Europos lyderystę konkurencinėje kovoje su JAV ir Kinija, Europoje mes turime pakankamai protingų galvų ir kapitalo, kad patys sukurtumėme autonominius uh, automobilius, automatizuotus automobilius, tačiau nėra mums paprasta taip sparčiai dirbti. Parlamentas, taryba, komisija 28 valstybės narės, taigi užtrunka viskas. Mes pranešime, skiriame pakankamai dėmesio šio klausimo socialiniai pusiai. Yra tikrai nemažai piliečių, kurie nepasitikė automatizuotais automobiliais ir kolega van Wiltenberg prašė e, įrašyti vieną kitą nuostatą dėl švietimo. Automatizuoti automobiliai e, turėtų figuruoti ir mūsų švietimo sistemoje. Reikia informuoti žmonės. Na, egzistuoja tam tikras skirtumas dėl mano pozicijos ir potencialios daugumos parlamente pozicijos būtent, kaip duomenis teiks automobilių gamintojai, OEM, duomenis teiks paslaugas teikiančias, teikiančiom bendrovėm, būtent tas paslaugas reikalingas automatizuotam vairavimui. Sakykime, automobilius nuomojančios lizingo būdu įmonės renka tam tikrus duomenis, nepamirškime ir ryšio su restoranais, degalinėmis ir taip pat su jūsų išmaniaisiais namais. Na, žinote, tą seną pokštą, kad galima jau iš anksto jungti šildymą, ar tą pats padarys jūsų automatizuotas automobilis dar prieš jums grįžtant namo, esant pakeliui. Taigi mes čia kalbame tą, apie tą extended vehicle renkam OEM duomenis ir juos tada perdoda greta esantiems partneriams. Arba iškart tiesioginė prieiga suteikiama partneriams prie tos gausybės duomenų. Aš atstovauju Europos liaudės partiją ir mano pozicija dėl duomenų apsaugos yra pakankamai nu, nuosaiki. Reikia čia rasti poziciją, kaip suderinti automobilių gamintojų ir paslaugų teikėjų interesus, tačiau yra kolegų, kurie nori tiesioginės prieigos Mes e, balsuosime netrukus dėl šių pakeitimų jau rytoj ir gal kažkokia protinga galva pasiūlys tobulą kompromisą, bet šiai dienai to nesitikiu. Be abejo, pats e, pranešimas kaip ir baigtas, liko problemų dėl duomenų ir CITS e, kontekste mes bandėme šį veitą išspręsti, bet dėje pavyko. Ačiū. Ačiū mūsų pranešėjui. Ismail Etuk, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, prašom. Dėkoju, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pono Helį vardu. Jis kaip tik pakeliu į parlamentą. Ir aš dabar jo vardu pasisakysiu. Būtent dabar norėčiau jo poziciją pristatyti. Pirmiausia, esu įsitikinęs, kad šis pranešimas yra puikia iniciatyva parlamento bei atskirų komitetų. Taip pat norėčiau padėkoti Imko Itre ir Jūri už jų indėlį per pakeitimus. Ir taip pat dėkoju ponui Vandekampui už šio teksto parengimą. Trimis klausimais mano požiūris būtų šiek tiek kitoks. Dėl CITS pranešimo pirmiausia, dėl kurio balsavome prieš keletą savaičių. Po CITS pranešimo automatizavimo link mes turėtume kalbėti apie užimtumo ir socialinius klausimus. Kai, kai kuriuose kompromisuose tie klausimai jau buvo aptarti, bet vis dėlto praleidome progą tai dar labiau pabrėžti. Nelabai suprantu, kodėl ne pageidaujama čia aiškesnių formuluočių, pavyzdžiui, kodėl e, bendrosios strategijos iš komisijos ir konkrečių žingsnių nepageidaujame. Automatizavimas, pramoninė revoliucija jau visai čia pat, mes neturime ne, švaistyti laiko. Dabar man rytoj reikės jūsų uh, E, paramos per balsavimą, būtent dėl ketvirto ir ketvirto A punktų, dėl duomenų nuosavybės bei e, prieigos realių laikų prie automobilio duomenų ir pilnai automatizuotos grandinės. CITS pranešime buvo kompromisinis pakeitimas su EPP parama, pagal kurį visos trečios šalis dalyvautų šiame procese. Todėl nelabai suprantame, kodėl EPP dabar nori apriboti taikymos rytį tam tikriems partneriams. Vakar vakare EPP ir ALDE poziciją gavome ir jie štai dabar ką padarė tame kompromisinėme pasiūlyme. Daug įdomių pasiūlymų buvo išbraukta. Pone Miltamurgo, SND ir GUE dar pozicija yra uh, Mums reikalingi yra legislatyviniai veiksmai, ne vien tik tai bendroji strategija iš komisijos, taigi mes turime įtraukti visą e, visus suinteresuotusius subjektus, o ne tik kai kurias trečiasias šalisis. Šalis tiksliau, ačiū už dėmesį. Ačiū, kad pavadavote e, kolegą Oelį e- EKR frakciją. Kolega Svedovskė, prašau. Dziękuję również. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai ačiū pranešėjai Vandekamp ir visiems šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą rengiant pranešimą. Nenoriu kartuoti argumentų už ir prieš autonominį ir automatizuotą transportą. Manau, kad pranešime šios temos pakankamai išsamei aptariamos. Neapsiribuojame tik kelių transporto, saugumas, duomenų apsauga, vartotojų teisės. Mes kalbame apie elementus vis dar beveik neegzistuojančiai rinkai. EKR frakcija nori užtikrinti sąžiningą konkurenciją atliekant automobilių techninę priežiūrą autonominiai automobiliai, jų dėgymas tai yra e, viso ko pradžia. Po to e, turime galvoti apie techninį aptarnavimą, apie automobilių servizus ir panašiai. Negali būti, kad pirkėjas būtų privalėtų vykti tik į gamintojo servizą. Čia reikia platesnių paslaugų. Toliau duomenys ir duomenų apsauga, prieiga prie duomenų realių laikų. Kaip bus dėl saugumo, dėl saugos. Nepamirškime, kad privalo apginti ir intelektinę nuosavybę. Čia išvelgėme didelį pavojų saugumo. Gali būti saugumo spragų. Todėl turime labai rimtai pažiūrėti į šį klausimą ir per tolesnį reglamentavimą išspręsti egzistuojančias problemas. Sakyčiau, kad čia reikia teisėjų kuros iniciatyvų, tačiau Labai negerai nusistatyti nerealius terminus. 20 sausio pirmoji iš kitos pusės yra visiškai pagrista data. Apibendrinant, palaikome pranešėjo poziciją ir naujuosius kompromisus. Mano frakcija per rytojus balsavimą balsuos už šį dokumentą. Ale ponė Zlotovski, dabar Alde frakcijos e, šešėlis pranešėjas ponas Valbimburg. Van Miltenburg, atsiprašau. Ačiū, ačiū pranešėjai šešėliniams pranešėjams už puikų bendrą darbą, svarbus dokumentas. Tai dar vienas žingsnis link autonominio transporto Europoje. Labai svarbu, kad mes čia Europoje būtume pasirengę ir neatsiliktume nuo likusios pasaulio dalies. Kalbant apie saugumą, reikia nepamiršti ir žemų anglės dvideginio emisijų, kas taip pat naudinga ir tai atsispindi įvairiausiose pakeitimuose ir kompromisiniuose pakeitimuose. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie technologiškai neutralų uh, požiūrį ir apie prieigą prie duomenų, kas ką tik buvo paminėta. Tam, kad rinka gerai funkcionuotų, viso to reikia. Mes diskutavome apie ketvirtąją, ketvirtąją A dalis. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjas sutiko įtraukti žodį teisėkūra. Tai tikrai būtina, nes mums reikia vertinti, kokių teisėkuros iniciatyvų pageidautina. Kompromisas man priimtinas, nes uh, Jis aiškiai pasako, kad vieną dieną tikrai atsiras teisės aktų poreikis. Mes juk privalome suvokti, kad čia kalbame ne tik apie viešą interesą, saugą, saugumą, bet ir apie postumius rinkai, inovacijas. Reikia padėti kurti autonominius automobilius ir čia prieiga prie duomenų labai svarbi, paslaugos susijusios nemažiau aktualu. Taigi svarbus pranešimas, nubrėžiantis gairias visiems mums ir komisijai. Aiškiai sakome, reikia naujų teisės aktų, pranešėjas su tuo sutinka. Mums dar reikia pasigilinti, ko konkrečiai reikia. Reikia atitinkamai poveikio vertinimo atlikti. Ir čia pritarčiau pranešėjui, kad mes negalime e, čia apsiriboti e, tik laisva duomenų prieiga, negalima prie kiekvieno automobilio, kabrioleto ar ne suteikti visiems besąlygišką prieigą, čia reikia atsargiai žiūrėti. Viliuosi, kad už pranešimą balsuos didžioji parlamento narių dauguma, nes tai pasiūstų aišku signalo komisijai. Dėkui ir laukiu balsavimo. Ačiū, ponia von Miltenburg. Daugiau šešėlinių pranešėjų ne, salėje nematau. Ar žalieji norėtų tarti keletą žodžių? Ne. Tada kreipiuosi į poną Samoną, ekosoko atstovą. Prašom. Dėkui. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti mūsų nuomonę apie autonomišką ir susietą transportą mes ryštingai palaikome šią iniciatyvą. Technologija jau subrandinta ir užtikrina labai aukštą saugumo standartą, kas jau matoma tiek oro transporte, tiek geležinkelio transporte ir nulinės emisijos, tai yra pastangos kurias gali padėti pasiekti lengviau autonominis transportas, bet kelias bus ilgas, reikia pirmiausias atskirti tai, kas jau netrukus mūsų laukia, tas toks pusiau autonominis vairavimas su pagalba ir visiškai autonominis vairavimas, kas mūsų laukia ateityje. Tos pagalbinės vairavimo sistemos iš, pasižymi tuo, kad jos brangios nes jos veikia tik naujose automobiliuose, negalima atnaujinti senų automobilių ir atitinkamai pažanga e, stabdys mūsų automobilio parko atnaujinimo tempas. Jau šiandien yra vairavimo pagalbų sistemų ir jų daug mūsų automobiliuose. Beje, konstatuotina, kad nėra taip paprasta su jomis vairuoti. Labai dažnai žmonės paima ir išjungia tas sistemas, nes yra problemų, kai vairuotojai keičiasi, vairuoja keli žmonės tą patį automobilį, jeigu automobiliai nuomoji jame, mes užklausėme automobilių pramonės, kalbėjome su savivaldybėmis ir regionais, gal reikia suteikti galimybę pasimokyti kažkokias e, mokymosi aikšteles ir renkti, o visiškai autonominis vairavimas dar yra tolima ateitis, nors pati technologija jau prieinama šiandien. Tačiau šiandien automobiliai e, autonomiški turėtų dalintis gatvėmis su specialiuoju transportu, su dviratininkais, su pėsčiaisiais, su tradiciniais automobiliais. O jeigu mes norime šimtaprocentinio saugumo iš autonominių automobilių, o to mes paprastai reikalaujame iš tokio tipo mašinų, nes čia nulinė tolerancija egzistuoja. Taigi bus labai sunku šioms tikrai skirtingoms transporto priemonėms vienu metu važinėti tomis pačiomis gatvėmis. Taigi Turime žiūrėti apie galimybę atskirti transporto kelius. Šiandien Europoje sunku įsivaizduoti gatvėse visiškai autonomiškai važinėjančius automobilius ir paskutinė mintis - saugumas bei prieiga prie duomenų. Čia vyksta plati diskusija, girdėjome ir šiandien pasisakymų apie prieigą prie duomenų ir čia spaudimą didžiausia taiko tre, trečiosios šalis, būtent tų paslaugų teikėjai. Tačiau saugumas turi būti aukščiausias prioritetas. Tai daug svarbiau negu atviras duomenų panaudojimas. Automobiliai negali būti išmaniai telefonai, kurie, kaip žinoma, turi saugumo spragų. Tai yra visiškai kitas dalykas. Bet kokia nauja tvarka turi vadovautis principu, kad saugumas yra aukščiausias priesagas. Ačiū Ekosoko nariui už labai aišku pasisakymą. Dabar komisijos atstovas, ponas Van den Linden, paprašysiu jūsų pristatyti komisijos poziciją. Good morning. Uh, on behalf of... Labas rytas. Komisijos vardu labai trumpai prieš perdodant žodį kolegai, kai ką noriu pasakyti. Pranešime yra sakoma, kad visiškai automatiniai automobiliai yra CITS sistema temos tasa ir nebereikės netgi junglumo vėliau tam. CITS ir, kooper, ir kooperatyvinės bendradarbiavimo sistemos vis dar išliks, niekur jos neprapuls. Siekiant užtikrinti šimtaprocentinį saugumą, vis dėlto reikės komunikuoti ir koordinuoti veiksmus per tas sistemas. Taigi žodis dabar kolegai. Aš esu iš Growth e, generalinio direktorato Norėčiau padėkoti kolegai, ką tik pasisakusiam, ir pasakyti, kad mes remiame šį pranešimą dėl komunikato, kurį komisija gegužės mėnesį pateikė. Noriu tik tai pasakyti, kad tai yra tik tai šio proceso, šios veiklos pradžia. Komunikatas buvo tik tai e, pirmasis žingsnis, kolega jau CITS sistemą minėjo ir mes kaip tik rengėme teisės aktą dėl to saveikumo tarp automobilių. Na, o dabar dėl prieigos prie duomenų. Daug iš jūsų minėjo šį klausimą. Taip tikrai pritartume tam, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Ir um, reikia dabar parengti dirbą būsimajam teisės aktui. Tačiau, kaip kad daug kas iš jūsų sakė, labai e, gerai reikia pasverti visas, e, visus įmanomus variantus. Na, bet mes, aišku, reng, dirbame su šiuo teisės aktu ir norėtume, kad jis būtų jau pradėtas nagrinėti kitos kadencijos metu. Dabar dėl teisės aktų turiu jums gerų naujienų. Mes esame parengę saugumo taisyklių transporto priemonėms. Ir manau, kad su šiuo naujoju pasiūlymu galima bus reglamentuoti ir autonominį vairavimą, todėl siūlyčiau Jums pasidomėti ir šiuo failu, nes būtent ir čia kalbama apie saugumą šio tipo automobilių. Na ir galiausiai žmogiškasis faktorius. Taip, mes gegužės mėnesio komunikatą jau įgyvendiname. Pavyzdžiui, ponia Bauš vakar surengė renginį apie autonominio vairavimo poveikį užimtumui. Daug suinteresuotojų šalių dalyvavo šiame renginyje, taigi tik tai norėjau pasakyti, kad darbas jau prasidėjo. Dėkoju. Ačiū Jums. Manau, kad parlamentas ir komisija čia gali puikiai bendradarbiauti. Sakyčiau, puiku, kad jau turime naująjį duomenų apsaugos reglamentą, nes tai yra mūsų duomenų apsaugos ateityje pagrindas. Balsuosime dėl dokumento šio rytoj 10 valandą. Gal Vimai norėtum apibendrinti diskusijas? Prašom. Taip, ponė pirmininkė, labai Jums ačiū. Aš išklausiau šešėlinių pranešėjus. Ir naudodamasis progą noriu padėkoti Ekosokui už mm, komiteto nuomonę. Ačiū komisijai. Grow ir Tran generaliniai direktoratai dirba kartu su mumis. Nebejoju, kad netrukus sulauksime teisėkuros iniciatyvų. Europa turi e, stengtis neatsilikti nuo Kinijos ir JAV, ten viskas vyksta labai sparčiai. Mes turime gal mažiau kalbėti ir daugiau dirbti. Ačiū Jums. Taip, mums tikrai svarbu nepralaimėti konkurencinėje kovoje JAV ir Kinijai. Aš norėčiau pasveikinti savo lankytojų grupę iš Turingijos, tai yra Turingijos transporto logistikos taksi įmonių atstovai, sveiki atvykę. Dabar penktasis darbo tvarkės punktas – variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą reikalavimai. Gal reikėtų pasakyti, kad čia keičiame 18 metų reglamentą, bendrąjį saugos priemonių reglamentą. Atsakingas komitetas IMKO, pranešėja e, Roza e, Fontun. Mes rengėme nuomonę ir iš karto žodis mūsų nuomonės referentui, e, kolega Van Miltenberg, ir prašau, pristatykitės savo poziciją. Dėkuoju, pirmininkė, vakar labai konstruktyvus posėdis su šešėliniais pranešėjais vyko. Norėčiau padėkoti kolegams už puikų darbą. Na, sutarti gal nėra paprasta, nes 119 yra pakeitimų pateikta, tiksliau 191 Na ir ko gero, Europos kelių saugumo didinimas yra svarbiausias mūsų tikslas. Dabar norėčiau pagrindinius klausimus paminėti. Aš vis dar laikausi nuomonės, kad automobilių saugumo priemonės, kurias pasiūlo, pasiūlė komisija, turi didelį potencialą, galima saugumą jų dėka padidinti keliuose, taigi neturėtume e, to ignoruoti. Na ir toliau, e, pavyzdžiui, e, autonominis vairavimas, e, pagalba neišvažiuoti iš savo juostos ir kiti techniniai sprendimai, aišku, yra svarbus saugumui didinti, todėl turėtume tai atkreipti dėmesį. Kita vertus, gana atsargiai reikėtų pasižiūrėti į e, tam tikrų e, E, opcijų keitimą, nes dėl to gali būti sumažintas e, saugumas keliuose. Ir pavyzdžiui, saugumo tam tikros opcijos turi e, būti visuose automobiliuose. Tai nepriklauso nuo, pavyzdžiui, automobilių segmento ar prabangos lygio. Na ir dar kitas dalykas, neturėtume pamiršti, kad reikia saugoti duomenis, ypač kai duomenis užregis, įrašomi tiksliau. Aš e, pats esu pateikęs nemažai išsamių pakeitimų šiuo klausimu. Tikiuosi, kad kompromiso pavyks pasiekti. Na ir galiausiai norėčiau uh, paminėti aklosios zonos informacijos uh, svarbą. Uh, Ši sistema yra gana išsamei komisijos pasiūlyme pristatoma. Aš manau taip pat, kad pavyzdžiui, pos, pagalba atliekant posūkius nėra būtina. Na, bet reikėtų galbūt pasižiūrėti, ką komisija apie tai mano, ar komisija tai jau yra įtraukusi į savo pasiūlymą, ar ne, Ir aš galėčiau atvirai būti nusiteikę šio klausimu, galime ieškoti kompromiso. Na ir dar TRAN komitete mes turime parengti ambicingą, bet ir realistinį pranešimą. Reikia inovuoti, bet taip pat ir investuoti. Todėl nereikia pamiršti, kad naujas automobiliams reikia naujų saugumo standartų ir didinti reikia taip pat saugumą keliuose apskritai. Aš gana teigiamai esu nusiteikęs. Manau, kad e, galime pasiekti puikių rezultatų, jie labiau, kad ir laiko yra, nes balsuosime tik tai kitais metais dėl šio teisės akto. Taigi galbūt galima būtų ir imko komiteto balsavimą atidėti iki sausio 10 dienos. Galbūt iki to laiko galėsime su šešėliniais e, pranešėjais dėl kompromisu. Na, man atrodo, tam tikrais, pavyzdžiui, saugumo klausimais, e, dėl trijų saugumo aspektų, nemanau, kad įmanoma būtų čia nusileisti, taip sakant, ir atsisakyti tam tikrų standartų. Ir kadangi laiko šiek tiek turime, galbūt pavyks dar per tą laiką ir dėl šių aspektų susitarti. Taigi dėkuoju visiems už bendrą darbą, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Ačiū kolegai Van Miltenburg. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. EPP E, frakcija mane paskyrė šešėlinių pranešėjų, taigi iš karto atsiprašau, kad aš e, pasisakysiu, labai ačiū už kompromisus ir ačiū, kad vakar surengėte šešėlinių pranešėjų susitikimą. Ir aš atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti, nes man teko dėl netikėtai išvykti iš Briuselio, grįžti žau tik vakar vakare, Tuo pat metu nebejoju, kad mane puikiai pavadavo. Ačiū Jums, ponė Miltenur, kad atsižvelgėte į mūsų pastabas. Jūs pažymėjote, pakeitimų iš viso yra 191, o Jūsų kompromisai kol kas apima tik 27 iš jų. Aš sakyčiau, kad mums reikėtų čia plačiau žiūrėti, didesnio užmojo siekti, kai kurie pakeitimai yra beje identiški. Būtent dėl to aš per šešilinių pranešėjų susitikimą siūliau įtraukti kompromisinius pakeitimus daugiau pakeitimų, renkti daugiau kompromisinių pakeitimų, kad ir prieštaringi klausimų klausimai galime bandyti ieškoti konsensuso. Tai būtų daug geriau negu nuo pat pradžių remtis tik komisijos pasiūlymu, kuris beje yra tikrai labai geras. Taip, komisijos pasiūlymas geras ir dėl to, nes aš prieš pusmetį savo mūsų pranešime, kurį savo iniciatyvą rengėme, minėjau vieną ar kitą elementą iš komisijos būsimojo pasiūlymo, tačiau yra ginčytojų dalykų pastrajame. Mes čia galime pasistengti, siekti konsensuso ir manau, kad mano padėjėja labai aiškiai pristatė mano poziciją. Mes neturime ieškoti kompromiso, kompromiso vardan. Reikia kolegos susėsti ir rimtai pagalvoti, Ar neįmanoma parengti tokio pasiūlymo, kuris būtų bendras ir pagerintų saugumą keliuose? Juk tai yra mūsų bendras tikslas ir mes turėtumėme siekti iš visų jėgų jo, nes tai naudinga mūsų piliečiams. Jūs žinote, jeigu kovojama, tai galima ir pralaimėti, tačiau tikrai pralaimė tas, kuris nekovoja. Džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų, džiaugiuosi tuo, kas vyko ir tikiu, jog mes galime tęsti kovą už mūsų piliečių saugumą. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos šešinė pranešėja Olga, matau, kad atvykote, prašom. Dėkoju, kolegos. Vakar vyko posėdis. Susirinkome tarp šešėlinių pranešėjų diskusijai, mes peržiūrėjome visus įmanomus kompromisus, matėme, kokios yra vienos ar kitos pozicijos dėl atskirų pakeitimų, o šių, kaip žinia, gavome daug. Tie pakeitimai kartais yra e, siūlantis labai skirtingus dalykus, tad e, ieškoti kompromiso nebuvo labai lengva. Turėsime dar prie jų gerokai padirbėti. Tačiau dėl kai kurių dalykų susitarėme. Pavyzdžiui, kai dėl to, kokia turėtų būti kabinos forma, buvo pasiektas sutarimas, tai pagerins matomumą vairuotojams, jie galės geriau matyti, kas vyksta aplink automobilį ir ačiū kolegoms sutikusiems siekti kompromiso. Taip pat remiu kompromisą dėl padangų tipo. Remiantis testais, kurie atliekami pačiomis įvairiausiomis sąlygomis. Taip pat turime kalbėti apie duomenų surinkimą po eismo įvykių. Reikia išsiaiškinti, e, kaip tie duomenys turėtų būti surinkami ir registruojami. Čia svarbus yra duomenų apsaugos aspektas ir taip pat svarbu išsiaiškinti, kiek efektyvus yra toks mechanizmas. Sutarėme, kad dirbsime toliau ieškodami kompromisų, pabandėme dar įtraukti keletą pakeitimų į kompromisus Tačiau kol kas nu, pavyko nuveikti tiek, kiek e, nu, pavyko. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą pirmininkų ir manau, kad tikrai parengsime tokią poziciją, kuri bus primtina visiems ir imko pranešime bus sėkmingai pritaikyta, nes tai yra kompetentinga šiuo klausimu komitetas. Ačiū. Ačiū, kolegė EKR frakcija. Robert Zylė šešėlinis pranešėjas, jo nėra. Pone Zylė, norite tarti porą žodžių? Žinoma, ką nors galėčiau pasakyti. Nesu didis fanas tų viso, tos visos elektroninės įrangos, kuri vos ne pakeis vairuotoją ir gal net už jį atsakingą taps už vairavimą. Man atrodo, geriau būtų šviesti vairuotojus, kad jie būtų geresni vairuotojai tiesiog. Nes e, nesvarbu, kiek tos technologijos atsiras, kuri padeda vairuotojui. Bet e, e, tai visko negalės atlikti, nes elektroninė įranga suveikia kartkartėm. Gali atsitikti taip, pavyzdžiui, kad kompiuteris e, sugenda ir ką tada stovėti kelyje, kol bus perkrautas kompiuteris ar panašiai. Taigi elektroninė įranga netgi pavojų vairuotojui gali sukelti, nes vairuotojas pasitikės tik tai tą elektroninę įrangą, o kartais gali tekti imtis iniciatyvos pačiam ir išsisukti iš sudėtingos situacijos. Aš manau, kad viena iš tų įrangų, kuri padeda, kai iškyla problemų kelyje. Tai yra visai kitas dalykas yra svarbus, kaip aš sugebu valdyti automobilį. Taigi turime šviesti vairuotojus, kad jie būtų geresni vairuotojai, nes tiesą sakant, yra keliuose šiandien labai daug labai prastų vairuotojų. Taigi vien tik elektroninė įranga nepadės žmogui, kuris nemoka vairuoti. Tad negaliu suprasti, kodėl nekalbama apie vairuotojų e, auklėjimą. Jeigu jūs nesugebate teisingai elgti su tuo kompiuteriu, tai jums dar problemų daugiau su, sukels, nes nieko nepasieksite, nežinosite, kaip naudoti tą kompiuterį. Toks būtų mano požiūris į šio klausimo sprendimą. Ja, vielen Dank, Herr Lundgren. Ačiū. Na, yra daug prastų vairuotojų, tačiau niekas nepripa, neprisipažįsta, kad nemoka vairuoti. Visi vairuoja geriausiai, jeigu paklausime. Michael Kramer, žaliųjų frakcijos šešinis pranešėjas, prašom. Ačiū. Pirmiausia, dėkui pranešėjui, šešėliniams pranešėjams. Diskusijos tikrai vyko sėkmingai o EPP šešėlinį pranešėją, jo padėjėją puikiai pavadavo, ačiū jai, ponė pirmininkė. Keturi dalykai, kuriuos mes kaip žalėjai norėtumėme išskirti, būtent prisiminkime, kad e, automobiliai tik nauji gali turėti tas pagalbinės vairavimo technologijas ir užtruksime dešimt, dešimt metų, kol jos bus visai paplitusios, tačiau reikia žmonės saugoti jau šiandien ir reikia galėti atnaujinti automobilius. Kitas dalykas - greičio ribojimas visose automobiliuose. Privalu, kad tai būtų, jeigu viršiamas greitis, reikia pasiūsti garso signalą. Tačiau kitas klausimas, ar būtų įmanoma išjungti tą perspėjimą. Mes norime, kad viršutinė dabartinė greičio riba būtų nustatyta ir kad nebūtų galima jos viršyti. Tačiau jūs sakėte, kad gali prireikti greičiau važiuoti, kad išvengtumėm nelaimės ir tada galime išjungti šią, šį ribojimą. Tačiau jeigu tą nustatysime, tai bus ta sistema amžiams išjungta ir dėl greičio viršimo daug daugiau žūna, nei žūtų tuo hipotetiniu atveju, kad reikia greičiau važiuoti, nelaimė išvengti. Taigi mums reikėtų išmokyti vairuotojus, nes žinoma, kad jeigu greitis ribotas, tai nebus rizikuojama kaip šiandien, jeigu greibojamas iki 30 km, bet um, vairuotas nebijo paspausti, kad aplenktų uh, sunkvežimį. Tam tikros pagalbinės sistemos, pavyzdžiui, negalima užvesti automobilio, jeigu vairuotojas neblaivus. Tarsi do, norima tik profesionaliai vairuojamams automobiliams, tačiau tai saugumas, tai aktualu visiems ir kiekvienam. Taksi vairuotojas yra taip pat profesija ir negerai, jeigu jis vairuotų neblaivus. Ir paskutinė mintis, vadinamas during, tai yra visiška naujiena. Kitaip sakant, uh, Labai dažnai dviratininkai nukenčia ar net žūsta per e, nelaimės keliuose, nes jie važiuoja gatvė ir staiga atsidaro durelės prieš juos. La, beje, labai dažnai žmogus sustojęs, pirmiausia pažiūri į savo išmanųjį telefoną ir iš karto atidaro durelės, nesidairo. Taigi tas dooring nuo durų, greičiausia anglų kalboje, perspėjimo sistema prieš atidarant duris ir jeigu kažkas yra šalia, tai tų durų net neįmanoma atidaryti. Niderlandėse žmonės jau išmokė atidaryti dureles dešinę ranką, kad automatiškai atsisuktų ir pažiūrėtų, ar nėra už jų dviratininkų. Šiandien tas technologijos jau egzistuoja, tačiau jos įdėgamos automobiliuose tik paprašius. Uh, Ir aišku, kadangi toks panaudojimas mažas, tai labai brangu, o jeigu tai būtų bendra taisyklė, tai stipriai atpiktų e, ir išgelbėtų daug e, gyvybių, nes 40 procentų nelaimių su dviratininkais nutinka būtent dėl tokių atidarytų durelių. Tai yra didžiulė nauda ir mes turime stengtis to siekti. Ir mes pateikime atitinkamą pakeitimą, aišku, čia dar dirbsime ir per IMKO komitetą, būtų puiku užsitikrinti daugumą palaikančią šį pakeitimą. Tai tikrai būtų naudinga. Ačiū. Ačiū. Pone Kramer, baigėsi šešėlinių pranešėjų raundas. Pone Ajelė Sender, norėtų pasisakyti? Ines, norėtum pasisakyti? Iš karto galiu suteikti tau žodį. Prašom. Atsiprašau, pirmininkė. Aš kaip tik e, žiūrėjau balsavimų sąrašą dėl e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Aišku, visa tai yra susiję su infrastruktūros tinklų priemonė. Kadangi aš šiuo klausimu dirbu, tai e, net neturėjau kada visų pakeitimų peržiūrėti. Kolegai Viltenburgui klausimas. Dabar mes bandome saugoti duomenis. Yra numatytas visas duomenų apsaugos mechanizmas – siūloma netgi vadovą parengti. Bet e, žinote tikriausiai, kad savo automobiliuose mes visi turime tą storą knygą, vadovą, bet kažin kas tuo naudojasi. Na ir dabar dar kartą pakartosiu, pasakysiu, kad su visais pakeitimais nesu susipažinusi, bet štai mano klausimas. Ar esate numatę specialiųjų kažkokių sutarčių? Žinote, panašiai panašios sąlygos yra numatytos draudimui. Tai juk nėra Europos bendrovė, tai yra užžiūrio bendrovė. Ar esate numatę konkrečią sutartį dėl duomenų panaudojimo? Vairuotojai juk turėtų žinoti, ką jie perka. Jie turėtų žinoti, kad vis dėlto yra duomenų e, gavimo ir prieimimo ir siuntimo įranga. Dabar dėl konkrečių pakeitimų. Dešimtasis pakeitimas, ponė Vilantarmburgai. Jame sakoma, kad viešosios institucijos turi gal, galėti tiksliau anonimiškai panaudoti tos duomenis. Kaip čia geriau pasakyti, sako kalbėtoja, Čia tiesiog dėl avarijų statistikos. Taip, gerai, kad tokius duomenis e, šiais tikslais naudotų, bet aišku, anonimiškai reikėtų tai padaryti. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nematau, tai suteiksiu žodį komisijai GROW. GD atstovas, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui Van Miltarburgui už tai, kad jis tiek daug dėmesio skiria mūsų iniciatyvai gerinti saugumą keliuose per automobilių saugumą. Taip, ponė, kokia jūs teisus, tikrai jūs su savo pranešimu savo iniciatyvą, tikrai mums e, pavyzdys buvote. Mes e, labai džiaugiamės, kad diskusijos vis dėlto eina į priekį Europos parlamente. Na, štai keletas dalykų, kurį norėtume pakomentuoti. Iš dabar, iš to, kas dabar vyksta. Taip, pakeitimuose yra tam tikros technologijos ar priemonės numatytos, pavyzdžiui, išmanioji greičio sistema. Dar yra alternatyvioji sistema greičio ribojimo informacijos e, sistema. Vietoj mūsų siūlomos sistemos, kuri kaip ir dirba su vairuotoju, uh, Jūs siūlote kitokią sistemą. Mūsų siūloma sistema maždaug 17-19 procentų sumažina pavojų. Jeigu, pavyzdžiui, ta sistema bus susilpninta ir taps tik tai greičio ribojimo sistema, tai e, veiksmingumas jos sumažės per pusę. išmaniojus greičio sistema yra labai išmani sistema ir štai pavyzdžiui vien tik tai keletas kilometrų per valandą, jeigu keliais kilometrais per valandą bus mažesnis greitis, e, tai nauda vis dėlto didžiulė dėl to bus. Mes vis dar dirbame su konkrečiais skaičiais ir ko gero pavyktų, pavyktų tikrai saugoti šimtus, gal net tūkstančių sistemų, jeigu pereitume nuo vienos sistemos prie kitos. Na, o dabar dėl tų sistemų prieinamumo ar patikimumo. Tos sistemos rinkoje egzistuoja, pavyzdžiui, kai kurie gamintojai netgi labai gerų rezultatų yra pasiekę, tiesiog puikūs įvertinimai to yra. Tiesa, kai kuriuose tyrimuose sakoma, kad 10 procentų yra paklaida šiuose tyrimuose atliekama. Štai pavyzdžiui, jeigu 9 iš 10 būčiau gavęs kaip saugumo įvertinimą, ar tai šiandien ar prieš porą metų, tikrai būčiau labai patenkintas. Ir štai pavyzdžiui, 2022 metais naujose modeliuose privalomai bus dėgiamos tokios sistemos, o dar po dviejų metų e, dar labiau paplitusi bus sistema. Šios naujosios sistemos bus sujungtos su infrastruktūrų sistemomis. E, na, o dabar grįžkime prie autonominių automobilių. Jiems irgi reikia greičio ribojimo sistemos. Taigi, valstybės narės turi tobulinti tas e, e, sistemas. Dabar tas, išma, ta išmanioji greičio sistema ISA netgi išmaniau ateityje veiks. Tiksliau greičio palaikymo išmanioji sistema. Na, o dabar dėl gerų vairuotojų. Uh, tos naujosios sistemos jūs netgi apsaugo nuo prastų vairuotojų. Pavyzdžiui, jeigu kelyje susita, susidurėte su tais blogais vairuotojais, tai sistema jūs automatiškai nuo jų apsaugo ir gali išgelbėti jūsų gyvybę. mes komisijoje nesiūlome kažkokio tai lab, kažkokios tai greičio ribojimo sistemos. Uh, Mes puikiai žinome, kad to nereikėtų siūlyti. Būtent todėl mes išmanėją greičio palaikymo sistemą siūlome. Ir pavyzdžiui, čia vairuotojas dirba kartu su sistema, taip sakant, ir yra pasirenkamas geriausias sprendimas priklausomai nuo konkrečių sąlygų. Ir jeigu, pavyzdžiui, ta sistema nėra prieinama kažkur tai, tai tiesiog tektų vairuoti kaip įprasta. Tačiau dabar mūsų siūloma sistema būtų jau čia, e, čia būtų tokia kaip jau paskutinė priemonė. Mes uh, nemanome, kad visur reikėtų tas sistemas numatyti. Tikrai negalvokite, kad mes autonominės ar greičio palaikymo sistemas esame nusiteikę įdėkti visur, kur įmanoma. Ne, tai būtų kraštutinė priemonė, kaip kad pavyzdžiui e, e, pagalbos e, iškvietimo priemonės. Na, o dabar dėl važ dėl juostų keitimo persirikiavimo, taip sakant, juostose. Čia irgi būtų numatoma atitinkama pagalbos sistema persirikiavimui Bet tai jokių būdų nereiškia, kad e, vairuotojai būtų skatinami neatsargiai važinėti. Na, o dabar dėl durų atidarimo sistemos. Taip, mes panagrinėjome šį pasiūlymą, dėja kol kas neturime konkrečių skaičių, statistinių duomenų e, dėl tų 40 procentų incidentų su dviratininkais. Taip, tai yra nauja technologija Taip pat žinome, kad kai kurie gamintojai bandė rinkoje tai įdėkti, tačiau tai nėra labai veiksminga ir greita sistema. Mes vis dėlto manome, kad reikia su ją daug labiau padirbėti prieš pateikiant konkretų pasiūlymą. Taigi mes už tai nepasisakytume. Na ir dabar dar ponas e, e, Van Milterburgas kalbėjo apie pagalba atliekant posūkius arba akląją zoną. Čia, kaip dėl tos aklosios zonos informacijos, tai įsivaizduokime tokias situacijas, kai sunkvežimis suka į kairę ir dešinę ir e, nepamato dviratininkų. O Dar kita situacija, pavyzdžiui, kai uh, sunkvežimis lietai važiuoja, nemato, kas yra prieš, uh, tiesiai prieš automobilį ir, pavyzdžiui, maži vaikai išbėga į gatvę ir jų tiesiog nepamato vairuotojas. Taigi galiu tik tai pasakyti, kad ir posūkių, ir lėto važiavimo į priekį, kaip kad jau minėjau, kokiose situacijose. Uh, yra numatytos nuostatos. Da, da, čia apie daviklius konkrečius kalbėjau. Taigi dėkuoju, kad tai yra vis dėlto pakeitimas numatyta. Jeigu leisite, sureaguosiu dėl durų atidarimo technologijos. Norėčiau Jūs informuoti. Yra laikraštis Bike and Build. Ir uh, pirmajame puslapyje toks straipsnis su pavadinimu Mercedesas jūs saugo. Ir mi mintis ta, kad Mercedesui kaip automobilių gamintojui rūpi dviratininkai. Aš žinau, kad procedūra ilga ir straipsnį taip pat parašyti užtrunka. Technologija egzistuoja jau šiandien ir kodėlgi komisija mano, kad neįmanoma atnaujinti savo pozicijos ir įtraukti šios technologijos. Aš jums perduosiu šios du straipsnius ir manyčiau, kad technologija reikalinga, nes ji išgelbėtų daug gyvybių. Ačiū ponia Kramerė, ačiū komisijos atstovui už tai, kad išsamei pristatė tą išmanėją greičio kontrolės sistemą. Tai yra labai aštri tema, jūsų mintis tikrai naudingos. Pone Van Miltenberg, jūsų baigiamasis žodis diskusijose, prašau. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, aišku, kai įmanoma susitarti, tai bandysime tai padaryti. Pateiksiu pavyzdį. Vakar kalbėjome apie dėmesio ir blaškimo mechanizmą, rodiklius tiksliau. Kai kurie kolegos nori tai išbraukti, o kai kurie bijo, pavyzdžiui, dėl duomenų apsaugos. Todėl bandama bus kažkas daryti su duomenų apsauga. Čia, ko gero, kitą kompromisinį pakeitimą siūlysime. Dabar dėl duomenų apsaugos, kaip kad ponia Ajala Sender sakė, uh, Geriausia galbūt, kad e, būtų, jeigu aš jums išsiųsčiau naujausią kompromisinį tekstą, pagal kurį būtų numatyta, kad e, gamintojas užtikrintų, jog nebūtų kažkokio nuolatinio duomenų atsekimo ar perdavimo. Dabar dėl incidentų duomenų įrašymo. Kiek suprantu, jūs norėtumėte e, turėti galimybę individualiai čia peržiūrėti duomenis po avarijos, bet aš sakyčiau, kad čia galima būtų tos duomenis palikti naudoti vien tik tai platesniems tyrimams. Na ir kaip jau ir sakiau, reikėtų panaudoti visą likusį laiką kompromisams. Iki sausio 10 dienos šiek tiek turime laiko, bet nepamirškime, kad kai kurie pakeitimai yra e, prieštaraujantis vieni kitiems. Taigi kartais tiesiog kompromisų neįmanoma pasiekti. Kartais e, reikia tiesiog atsisakyti žodžių ir semantinės diskusijas organizuoti ir tiesiog kartais išsiaiškinti, ko mes norime ir ko nenorime. Tik tai taip mes galėsime parengti tvirtą nuomonę. Dėkoju. Ačiū, kolega Van Milterbunk. Manau, kad 42 procentai visų nelaimių keliuose sukelia žmogiška klaida. Aišku, reikia ir geresnių vairuotojų, tačiau reikėtų ir tos nematomos pagalbos, kuri leistų paskutinę akimirką išvengti liūdnų pasiekmių. Ačiū visiems. Sausio 10-ąją bus balsuojama dėl šio pranešimo. Labai to laukiu ir džiaugiuosi būsimu tolesnių darbų. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sažiningumo ir skaidrumo didinimas. Mūsų nuomonės referentė yra Klaudija Tapardėl. Žodis Jums, prašau. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdama Jums pranešti, kad įvykus diskusijoms su šešėliniais pranešėjais mes pagaliau turime uh, puikių kompromiso pakeitimų šiam pranešimui. Manau, kad pranešimas yra puikiai subalansuotas, nes yra atsižvelgiama į visų kolegų išdėstytus požiūrius, į visų frakcijų nuomonę. Džiaugiuosi tuo, kad visi šešėliniai pranešėjai e, parodė lankstumą tam, kad galėtume rasti tuos kompromisus. Dėkoju jiems už tai. Turime tokį pranešimą, kuris yra puikus, kur laikomasi subalansuoto požiūrio ir kur tuo pat metu užtikrinamas skaidrumas ir lygios sąlygos paslaugų teikėjams, internetinėms platformoms ir tų paslaugų naudotojams e, manau, kad galime paremti visus kompromiso pakeitimus ir aš manau, kad jūs taip pat tam pritarsite. Kai dėl devintojo kompromiso. Tai yra pažanga atspindintis pakeitimas, nes ten numatėme keletą svarbesnių elementų įtvirtinančių skaidrumą. Tai yra e, platformos turi paslaugų teikėjus informuoti, ar jos naudojasi papildomais platinimo kanalais tam, kad būtų galima teikti paslaugas ir kad vartotojams būtų galima suteikti teisę naudotis tais papildomais kanalais, jeigu šie to norėtų. Kai dėl E, įspėjimo iš ankstinio laiko dėl galimų pakeitimų. Mes manome, kad tas laikotarpis turėtų būti nuo 15 iki 30 dienų prieš įgyvendinant pakeitimus. Įspėjimo laikotarpis nebūtų taikomas tada, kai pakeitimas padaromas iš karto, nes tuomet tai galėtų būti laikoma e, įstatymo pažeidimu, taip galėtų sakyti tiekėjas. Kitaip tariant, kai kuriais atvejais būtina pakeitimus daryti iš karto, tačiau platformų naudotojai turėtų turėti galimybę dėl mokesčio už platformą dėrėtis. Ir čia jie galėtų dėrėtis tvarkingomis sąlygomis, tuo būdu tai, e, tarp visų tų proceso šalių yra sukūriama, e, sukūriamos geros sąlygos dalyk, daryboms. 12 kompromisas. E, Čia numatyta yra paslaugos e, teikėjų klasifikacija. Tie parametrai turi būti taikomi netaikant jokių diskriminavimo priemonių paslaugos teikėjams, vis, o paslaugos teikėjai laiku turi gauti visą reikiamą informaciją. Tas klasifikavimas paslaugos teikėjams yra labai svarbus, jis svarbus ir vartotojams, nes būtent jie priima sprendimus pasiremdami tą klasifikaciją. Ir tai ypač svarbu dėl to, kad reikia atsižvelgti į pirmuosius pasiektus rezultatus, kuriuos randame po paieškos internete. Ir tie elementai svarbiausi yra skaidrus ir jie turi būti taikomi, netaikant diskriminacijos visiems. Kitas aspektas, kurį norėjau paminėti ir kurį laikau labai svarbiu turizmui, yra toks. Džiaugiuosi, kad sulaukiau įvairių politinių frakcijų pagalbos, juolab, kad nuomonės skiriasi šiuo klausimu. Platformos turi vartotojams siūlyti ir kitas paslaugas. Ir čia norėčiau paminėti palankiausio statuso valstybės principo taikymą. Aš pasisakau už laisvą rinką, už atvirą konkurenciją ir aš manau, kad kiekvienas paslaugos teikėjas turi turėti galimybę ir kitais kanalais teikti savo paslaugas ir prekes. Kai dėl turizmo. Jeigu kitomis priemonėmis suteikiama prieiga prie platformos paslaugų teikėjų, tai tuomet tai gali tik pasitarnauti vartotojui, nes paslaugos teikėjas galės už geresnį tarifą pateikti geresnę paslaugą. Kai dėl aštunto kompromiso mums pavyko sustarti dėl teksto, kuris užtikrina, kad internetinės platformos turi veikti vienodai visiems dėl kai kurių sankcijų taikymo. Pavyzdžiui, kai kalbama apie sąskaitos uždarimą, kontrakto anuliavimą ar panašiai. Tai svarbu, nes e, visos pusės turi palaikyti tarpusavį harmoningus santykius, lygiai vertiškus santykius. Mes negalime leisti, kad kontraktas būtų anuliuojamas e, jau rytojaus dieną, kad to vartotojo neliktų, jeigu neišsiaiškinama, kodėl tas kontraktas anuliuojamas ir jeigu žmogui nes, e, paslaugos teikėjų nesuteikiama galimybė išspręsti egzistuojančias problemas. Tai yra e, skaitmeninė ekonomika jautri tema, aš manau, kad mes laikysime subalansuoto požiūrio ir galutinis vartotojas, ir platformos, ir paslaugų teikėjai e, sulauks naudos iš šio dokumento. Tikiuosi jūsų paramos šiam dokumentui ir tikiuosi, kad sulauksiu ir dar jūsų pagalbos baigiant renkti šį dokumentą. Dėkoju. Ja, Ačiū Jums, ponė Tapartel. Dabar šešėliniai pranešėjai. Vimai pasisakysi APP e frakcijos vardu. Taigi žodis tau, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolega, kolegė Hena Virkunen. Deja, šiuo metu balsuoja ITRE komitete ir Esu paprašytas perduoti jums šią žinę, jums aišku ir pranešėjui. Gerbiamasis pirmininkė, internetinės platformos yra svarbi skaitmeninės ekonomikos dalis. Daugiau nei milijonas įmonių ES prekiauja per internetinės platformas. Todėl labai svarbu yra užtikrinti skaidrumą, sąžiningumą bei vienodas taisyklės, o tai galima padaryti nustatant standartus. Tai yra labai svarbus reglamentas, ypač transporto ir turizmo sektoriams, kuriems didelę įtaką daro internetinės platformos bei skaitmeninė ekonomika. Daug MVI galėtų išlošti iš aiškesnių ir skaidresnių bei vienodų žaidimo taisyklių. Be jokios abejonės nėra paprasta reglamentuoti internetinių platformų darbą, nes e, jų yra ne viename ekonominėme sektorija. Aišku, reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros. Komisijos pasiūlymas yra geras, bet manau, kad kompromisiniai pakeitimai dar labiau subalansuoja šį pasiūlymą. Pranešėja ponia Klaudija Tapardelį tikrai puikiai padirbėjo. Na, o EPP gali palaikyti ir pritarti beveik visiems kompromisiniams pasiūlymams. Taigi labai dėkoju ponios Virkunen vardu, o aš dar pasigirsiu, kad mano ir anglų kalba gerėja. Jūsų anglų kalba tikrai puikiai. Dabar EKR frakcija. Prašom, kolega O aš vimai olandiškai pasisakysiu. Labai ačiū visiems kolegoms ir ačiū pranešėjai už kompromisinius pakeitimus. Džiaugiuosi iki mūsų pakeitimus atsižvelgta jie atspindėti kompromisuose. Beje, pas, pakeitimai ir kompromisai atspindi tinkamą balansą. Taigi čia mes jūs visiškai remiame. Pakeitimais mes apsaugome vartotojus, profesionalius, platformų naudotojus ir e, užtikriname platformų tinkamą darbą. Čia tikrai reikia didesnio skaidrumo, geresnio geresnės profesionalių vartotojų apsaugos ir, žinoma, negalima pamiršti pačių interneto platformų. Dėl nuostatų, dėl e, palankiausio režimo klientui yra svarbios. Tai užtikrina vartotojai laisvę rinktis ir užtikrina vartotojai geriausią kokybę už e, tinkamiausią kainą. Kitose valstybėse yra gerų pavyzdžių, tačiau panašu, kad po truputį įsigalė europietiškas požiūris dėl komercinės paslapties ir kitos jautrios informacijos apsaugos. Čia reikia užtikrinti pakankamą apsaugą internetiniams platformoms, kad jos galėtų toliau vystytis. Labai ačiū už atitinkamus pakeitimus, kurie leidžia sukurti didesnę konkurenciją internetinių platformų sektorija. Labai Jums ačiū. Alde frakcija Pavelas Telička. Prašau. Ačiū, ponia Koch. Ir ačiū, Klaudija. Noriu pasakyti pirmiausia, kad mes Aldėje frakcijoje manome, kad komisija pateikė puikų teisėkarus pasiūlymą. E, tuo būdu bus sukurtas ryšys, sukurtas ryšys tarp platformų e, steigėjų ir verslo organizacijų. Tos operacijos bus aiškesnės. Iš tikrųjų, dar tas ryšys yra tobulintinas, to ir siekima šiuo dokumentu. Kai vyko pirminė konsultacijos, aš manau, kad reikėtų galbūt pabrėžti vieną iš šių būtent aspektų. Mes Deutsche Bahn ir Prancūzijos Air France e, bendradarbiavimo galimybę tų platformų e, dėka. Matome, kad kažkada tas bendradarbiavimas nebuvo labai sklandus, o dabar įvyko naujų įvykių galima atlikti e, įvairius palyginimus, įskaitant kainų palyginimus ir panašiai. Tai verslo įmonėms yra svarbu. Mes bandysime, atrodo, keisti teisės aktų svarbą, jų reikšmę. Mes norime kad galimybės plėstų šioje srityje. To siekia ir Europos komisija savo siūlymo. Ir visa tai uh, tiek verslo vartotojų platformų, tiek ir vartotojų labui. Pasak pranešėjos, kuri įsakė, kad mums pavyko susitarti dėl kompromisų ir manyčiau, kad tai yra teisingas požiūris, mums iš tikrųjų pavyko e, žengti didelį žingsnį pirmin. Kolegoms patarsiu laikytis pranešėjos pasiūlytos pozicijos, tačiau e, dėl išlaidų pasidalymo gali dar kilti tam tikrų klaustukų, bet pranešėja šitą žino, informavęs esu ją apie tokią savo nuomonę, o paskui šiaip manau, kad dėl viso kito galėsime sustarti paprasčiau. Man atrodo, dabar turime puikų produktą, jeigu tai galima pasakyti, kurį galim pasiūlyti rinkai. Dėkui, ponė Telička. Pone Kilinin, GUE frakcija. Prašom, žodis tau. Dėkoju. Norėjau padėkoti Klaudijai pirmiausia. Bendradarbiavimas su ja vyko puikus, ačiū ir kitiems kolegoms, nes e, su visais dirbti buvo smagu. Manau, kad turime gerai subalansuotą puikų tekstą, padirbėję kartu prie jo ir manau, kad mes galime paremti tuos nuveiktus visus darbus. Ne visada mes esame linkę reikšti tą tokią paramą visais atvejais, bet šį kartą, manau, verta tai daryti. Yeah, so, thanks. Ja, vielen Dank, damit schließen wir die. Ačiū, baigė savo pasisakymus šešėliniai pranešėjai. Hmm. Pone Anderson, paprašė žodžio, prašau. Dėkoju. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad puikų darbą atliko pranešėja. Be abejo, teisinių požiūrių tas klausimas labai sudėtingas, tad patarėjai ir sekretoriatas dirbo labai rimtai. Ko bus pasiekta to dokumento dėka? Europos komisija pateikė dokumentą ir turi teisę tą daryti, e, yra iš naujo perkuriamas pagrindas e, tokiai sryčiai mokesčiai, kad, kur teks įgyvendinti ES konkurencijos teisės nuostatas, tai ne visada yra lengva. Ir puiku, kad transporto ir turizmo komitetas rengia nuomonę šiuo klausimu, nes yra daug pavyzdžių ir visi, manau, prisimintume jų ne vieną ir ne du, kai smulkesni verslai, tos smulkesnės įmonės e, patiria neigiamą poveikį ir rimtą poveikį, e, nukenčia dėl to taisyklių nesilaikymo jeigu e, pavyzdžiui, e, internetiniu būdu jiems bus pateikta priemonių tas problemas išspręsti, manau, bus puiku. Aš ir kiti kolegos dirba prie šio klausimo ir kitose komitetuose. Aš tikiuosi, kad atskirai buvo balsuota dėl keleto pakeitimų, dėl techninių priežasčių grinai, aš jums galiu pritarti. Tai yra techniniai pakeitimai, kaip aš sakiau, pavyzdžiui, dėl atskirų paslaugų e, teikimo kur reikia tos, to, tų specialių nuostatų. Reikia pasakyti, kad smulkus internetiniai verslai turi turėti kuo pasitikėti, nes mes nenorime, kad naštos daug užkrautų šio dokumentų prieimimas smulkesniems verslams. Ačiū visiems dirbusiems prie šio klausimo ir aš tikiuosi, kad kitose komitetuose ir plenarinėme posėdėje jam taip pat bus pritarta. Ačiū. Ja. Ačiū, ponė Anderson. Dabar dar komisija paprašė žodžio, viliuosi, kad komisija išvelgs mūsų padarytų patobulinimų naudą, taigi ponia Pijonsonis jums, prašau. Uh, um, Labas rytas, esu Mišel Kuning iš Grow generalinio direktorato. direktorato. Dėkoju visiems už bendrą darbą. Mes, aišku, irgi nekantrai lauksime šio gero pasiūlymo patobulinimo. Dėl pačios struktūros, pavyzdžiui, skaidrumo akcentavimas ir didinimas kitose sritise, kitose kanaluose, pavyzdžiui, sąraša, sąrašus sudarinėjant, būtų geras dalykas, mes pritartume tam. Šiek tiek mažiau palankiai vertintume tai am, tam ambicijų lygiui. Nepamirškime, kad tai yra dviejų žingsnių e, metodas tame sektoriuje, kuris labai sparčiai keičiasi. Taigi reikėtų pagalvoti apie tą antrąjį žingsnį, todėl mes nelabai palankiai žiūrėtume į konkrečius draudimus tam tikros praktikos, pavyzdžiui, į mokesčius, sakytume, irgi dar nereikėtų leistis Tai yra horizontali priemonė. Todėl nereikėtų pamiršti, kad tai bus taikoma visoms platformoms ir visiems sektoriams. Aš vis dėlto esu įsitikinęs, kad kitų komitetų darbas irgi yra įsibėgėję šio klausimu ir kad mes galėsime lygiai taip pat sklandžiai toliau dirbti su šiuo pasiūlymu. Ačiū. Ačiū ponia Kenich, atsiprašau, kad neteisingai jūs kreipiausi, nes man buvo parašytas kito žmogus. Pranešėja, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau dar kartą padėkoti kolegoms, taip pat šešėliniams pranešėjams. Mums pavyko parengti tikrai puikių pakeitimų, būtent šių pakeitimų dėka uh, galutinė teksto versija patei, parengta. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš sekretariato už jų darbą ir paramą. Neturėtume pamiršti, kad aš bandžiau laikytis integruotojo požiūrio tam, kad išvengtume fragmentavimus e, valstybių narių lygių, juk skaitmeninė rinka klesti sparčiai vystosi ir mes praktiškai netgi atsiliekame nuo to, kas e, vyksta šioje rinkoje. Atsiliekame nuo skaitmeninių procesų, pavyzdžiui, spartos. Todėl reikia bandyti ieškoti pusiausviros tarp skaitmeninės ekonomikos ir tradicinės ekonomikos. Ši pusiausvyra turi taip pat būti pasiūlyta ir galutiniam vartotojui. Na, tikiuosi, kad vis dėlto šiame pranešime pusiausvėros pavyko pasiekti. Taip, šis pasiūlymas remiasi komisijos pasiūlymu, kuris skirtas visiems veikloms sektoriams. Tačiau visi puikiai žinome, kad internetinės platformos dažniausiai yra e, transporto ir turizmo sektoriuose veikiančios. Pavyzdžiui, daug turizmo įmonių dirba su internetinėmis platformomis, todėl mums labai svarbu numatyti skaidrę ir aiškę teisės priemonę. Iš to turėtų išlošti ir prekių teikėjai, ir vartotojai. Taigi dėkoju visiems už bendrą darbą. Taip pat tikiuosi, kad šis pranešimas bus naudingas ir kolegoms iš IMKO komiteto. Ačiū. Lapkričio 22 balsuosime dėl jūsų pranešimo. Jau rytoj septintasis darbo tvarkės punktas, pasiūlymas tarybos ir parlamento reglamentui, priemonės trans, Europinio transporto tinklo įgyvendimo pažangai racionalizuoti. Čia Klaudija mūsų e, pranešėja, prašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė, kolegos pranešimas labai techninis ir nėra kelintis tiek daug ginčių, kaip ką tik aptarti dokumentai, pavyzdžiui, judumo dokumentų rinkinys. Tačiau mano pasiūlymo poveikis yra tikrai žymus ir dažnai tai nuvertinama. Dirbame e, su komisija per susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjomis e, pamatėme, kad norime eiti žingsniu toliau nei siūlo komisija. Mes norime į pranešimą apjungti tai, kas e, yra aktualu šiam skaitmeniniam amžiui, sakyčiau, kas yra būtina jam. Mes pasisakome už bendrus IT standartus transporto srityje, tai sumažins kainas bei sustiprins konkurenciją. Kaip aš jau bandžiau sakyti ir ką šiandien girdėjome, 4.0 transportas, autonominis transportas. Tuo pat metu šiame sektoriuje per metus yra išvaistoma 120 tūkstančių darbo valandų duomenys įvedami į sistemą, išspausdinama, paskui kažkas kitas vėl duomenys įveda, išspausdina ir vieno perėžimo atveju tokių veiksmų yra net penki. Tai yra didžiulė klaida, išvaistimas ir net absurdas. Sakyčiau, komisijos bandymas standartizuoti įmonių tarpusavio bendravimo protokolus yra geras. E, ir čia ne tik viešai, bet ir privatų sektorių reikia įtraukti, atsižvelgiant į įvairių transporto rūšių poreikius. Privalu užtikrinti sklaido keitimas informacija. Tai nebus lengva, Ir mes regėjome, kas vyksta 18 metais. Kelių transporte 90 procentų atvejų to dar nebuvo pasiekta automatinio keitimos informacija. Mano siūlomi pakeitimai ir pats pasiūlymas gali tapti veiksminga priemonė įgyvendinimo institucijoms. Norėčiau labai padėkoti šešėlinėms pranešėjoms. Uh, Jos labai atvirai žvelgia į teiktus pasiūlymus, viliuosi, kad mums pavyks užsitikrinti platų palaikymą dokumentui. Turime suvokti, nors visi duomenys prieinami skaitmeniniu formatu policija sustabdžiusi sunkvežimį patikrinimui turi duomenis popierinę formą tikrinti. Tai išvaistomas visų laikas. Mes kalbame apie autonominius uh, sunkvežimius. Tai gal reikėtų ir bendravimą, komunikaciją suskaitmeninti ir automatizuoti. Aišku, rengiamas pranešimas neįsprendžia visų problemų, bet sprendžia aštriausias ir svarbiausias. Pirmasis žingsnis būtų prievolė viešuosioms tarnyboms priimti duomenis elektroniniu būdu, o mm, po 25 metų įmonės taip pat būtų įpareigotos duomenys teikti tik elektroniniu būdu per e, ne tik su šešėlinėmis pranešėjomis e, kalbėjausi, bet ir su transporto įmonių atstovais, su vykdymo įgaliojimus turinčiomis tarnybomis, suinteresuotomis pusėmis. Ne visi klausimai dar išspręsti, liko ir atvirų. Tikrai nemanau, kad uh, Šitas 120 milijonų išvaistytų darbo valandų reikš gausybę prarastų darbo vietų. Tie žmonės galės dirbti kitą, naudingesnį darbą. Kalbant apie ateitį, viliuosi sėkmingo darbo su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad mums pavyks parengti subalansuotą pranešimą, kuris tiek ragins, tiek skatins, jis viliuosi atitiks tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus interesus bei padės labai stipriai sumažinti šią labai didžiulę administracinę naštą. Labai ačiū Klaudija. Dabar šešėlį nei pranešėjai socialistų demokratų frakcija Izabel Demonte, prašau. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū Klaudijai Šmit už atliktą darbą. Ačiū, kad visos suinteresuotos šalis buvo lygiavertiškai trauktos į šį darbą. Gyvename vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje, tad turime ir patys prie tų pasikeitimų prisitaikyti, įskaitant transporto sritį. Tai yra esminės svarbos dalykas. Tai reiškia, kad reikia supaprastinti ir palengvinti kontrolės procedūras. Mano supratimu, šis siūlymas turi būti teikiamas kartu su skaitmeninio takografo pasiūlymu. Turi būti įmanoma užrašyti ir išsaugoti visus duomenys, kad ir kokie bebūtų dėrybų rezultatai dėl judumo, mobilumo paketo. Aš manau, kad mes dabar turime susitarti, kad visi to elementai būtų nuoseklus, neprieštaraujantis vieni kitiems. E, duomenų apsauga be abejo yra ypatingos svarbos dalykas. E, tie duomenys turi būti valdomi centralizuotai. Tai nebus lengva, mums vis dėlto reikalingi yra harmonizuoti standartai. Šis siūlymas galėtų būti sprendimas, nes kol kas reikiamos harmonizacijos dėl vežiotinų dokumentų nėra. Tai galėtų būti informacija labai vertinga, pavyzdžiui, e, teisės saugos institucijoms. Tai taip pat padėtų geriau kontroliuoti duomenis per atstumą, o prireikus galbūt sustabdyti kokį sunkvežimį. Tai reiškia, kad kontrolės būtų efektyvesnės, jos galėtų vykti greičiau ir operatyviau. Be to, mums būtina atsižvelgti į tai, kas vyksta tarptautiniu lygmeniu. Jeigu norime europinių standartų dėl transporto srities elektroninių dokumentų, turime vengti skirtumų tarp ES ir kitų valstybių narių. Norėčiau vieną dalyką tik pakeisti, pakankamai svarbu, tai yra vežamų gyvūnų apsauga. Gyvų gyvūnų apsauga. Šioje srityje daug piknaudžiavimo ir tai turėtų liautis. Ačiū. Dėkui, ponė Demonte. Dabar EKR frakcijos šešinį pranešėją, ponė Slotovskis. Ponas Lotowski, proszę. Chciałbym także podziękować pani poseł Schmidt za przygotowanie projektu sprawozdania. Ačiū. Ačiū pranešėjų už darbą. Rengiant pranešimą, mes e KR frakcijoje palaikome kiekvieną iniciatyvą skatinančią skaitmeninimą transporto sektoriuje, ypač kalbant apie elektroninius dokumentus, tai aktualu elektroninis dokumentų keitimasis tarp verslo ir prižiūrinčių institucijų yra būtinas, nes tai pagreitintų viską, sumažintų sąnaudas. Labai gaila, kad šis pasiūlymas nepriklauso judumo dokumentų rinkiniui. Tai būtų labai naudinga ir puikiai tiktų į socialinę ir rinkos dokumento paketo dalį. Kalbant apie tam tikras abejones, 26 pakeitimas, jį išskirčiau. Reglamento taikymo išplėtimas siūlomas, pernelyg daug norima apimti bent komunikaciją tarp įmonių. Sakyčiau, tas išplėtimas nepagristas, nes dar neaišku, kokį kokia ta sistema, kaip ji veiks ar bus veiksminga. Jeigu mes norime veiksmingumo, tai manau, kad pačios įmonės turėtų nuspręsti ir nuspręs teigiamai, jeigu sistema bus veiksminga. Ir čia nereikia jokio spaudimo iš įstatymų pusės. Mes visiškai palaikome siekį įvesti e, pereinamą laikotarpį, 17 pakeitimas. Pereinamasis laikotarpis turi būti realistiškas ir atsižvelgti į visas susijusias sąnaudas bei investicijas, kurias reikės atlikti mažoms vidutinėms įmonėms. Atsižvelgiant į ypatingą MVI situaciją, išskirčiau 15 straipsnį būtent peržiūros nuostata po penkerių metų nuo reglamento taikymo pradžios. Siūloma dviejį metai, tačiau turėkime minėję, mes turime pereinamojo laikotarpio nuostatas, todėl tiek laiko būtų per mažai dokumento pilnam poveikiui įvertinti. Teiksime pakeitimų ir viliuosi sėkmingo tolesnio darbo. Ačiū ponė Slodovski dabar Alde, kolegė Bilbao Barandika, prašom. Ačiū visiems, dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponė Šmit, noriu Jums padėkoti už atliktą darbą. Ačiū, kad e, bendratarpiavimas buvo sklandus, kad skyrėte tam laiko, tuos pačius žodžius galėčiau skirti ir kitiems dirbusiems prie šio klausimo. Mes tikrai siekiame susitarimo tuo klausimu, nes jis labai svarbus. Koksgi buvo svarbiausias tikslas? Mes norime, kad Europos Sąjungos transportas tiek dekarbonizacijos požiūrių, tiek techninių požiūrių būtų puikus. E, matome, kad prekių transporto srautai auga ir tai bus artimiausius metus. Kas gyvyksta? Gaunate dokumentus, kurie reikalingi yra tarp valstybiniam transportui. Visa tai 90 procentų atveju egzistuoja popieriuje – Jeigu norėsime visą tai suskaitmeninti, iškils sunkumų. Koksgi sunkumas bus didžiausias? O būtent, kad nacionalinės e, valstybės neprima tos pažangos ir juos netaiko, bevelydamos rinktis popierių. Mes tikslus panašius skaitmeninimų iškėlėme ir kitur kitose dokumentuose. Problema yra ta, kad neturime europinių taisyklių, turime skirtingas sistemas jos fragmentuotos, turime tokias sistemas, kurių saveikumas yra neužtikrintas. Tokie argumentai minimi diskusijose dėl transporto. Tad turime veikti ES lygmenių, turime turėti saveikę transporto sistemą tarp atskirų šalių ir atskirų platformų. Ką turėtume daryti? Panaudosiu kitą stebuklingą žodį - nuoseklumas. Mes turime nuosekliai spręsti tuos klausimus, kurie mums priklauso išspręsti. Europa kelyje, pavyzdžiui, yra mobilumo paketo dalis. Turime daryti viską, kad būtų užtikrintas saveikumas. Pateikiau pakeitimų. Pranešėjas Panešėja tiksliau atsižvelgia į tuos pakeitimų siūlymus ir dar norėčiau skiriai paminėti trečiąjį pakeitimą, kur valstybės narės skatinamos priimti elektroninius dokumentus transporto srities ir ratifikuoti ECMS sistemą, nedelsiant, kad kompetentingos struktūros pradėtų daryti, kas reikalinga, kurti reikiamus mechanizmus – kad dokumentai egzistuotų elektroninio pavydalo. Tačiau čia reikia numatyti ir šiek tiek lankstumo. Ekonominiai subjektai turi taip pat pradėti imti prisitaikyti prie naujos taisyklės. Kai kas abejoja dėl būtinojo pobūdžio ar ne šių nuostatų, bet aš manau, kad tos nuostatos turėtų būti būtinojo pobūdžio. Priešingų atveju nukentės ir mažos ir didesnės įmonės, kurios jau pradėjo skaitmeninimo procedūrą, kurios atsisakė popierinių dokumentų ir jau siekia tų bendrų tikslų jau dabar. Taigi manau, kad turime turėti bendrus standartus tos dokumentacijos visoje Europos Sąjungoje. Turime visi sugebėti tą sistemą, harmonizuotą bendrą visiems sistemą įdėkti. Tam mums reikia bendrų standartų, bendrų procedūrų, bendrų modelių. Ir tik šitaip mums pavyks įveikti tas problemas, kurios yra susijusios su saveikumo sistemų trūkumu, su bendradarbiavimo spragomis. Dėl to pateikėme pakeitimus ir prie kurių dar dirbsime kartu su ponia Šmit. Tikiuosi, kad galiausiai mums pavyks parengti bendrą dokumentą, kuris dar kartą pabrėžiu, bus nuoseklus ir atitiks ankstesnius dokumentus. Ačiū. Ačiū, ponė Bilbao. Merija Kiulinen. Dabar pasisakys žaliųjų frakcija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų pranešėjai Klaudijai. Ačiū visiems kolegoms pasidžiaugsiu puikiais susitikimais. Ačiū pranešėjai už gerą projektą. Ypač man patiko toks sakinys, komisija turėtų nedelsiant pradėti darbą, rengdama būtinus deleguotosius teisės aktus, kad išvengtų vėlavimo. To vėlavimo buvo labai daug, ypač dėl judumo paketo pirmojo. Būtent uh, Todėl mums reikia dirbti nedelsiant, reikia bendros platformos, kuri leistų paprastai realių laikų keistis informaciją. Man belieka tikėtis, kad šį kartą pavyks dirbti sparčiau nei praeitįje, kad šiandien sutaupyčiau laiko, tik padėkosiu, puikiai padirbėta, ir ieškosime dar geresnių sprendimų. Manau, kad bendromis jėgomis pavyks tą padaryti. Dėkui. Ačiū, Merija. Kitų frakcijų atstovai pasisakyti nepageidauja. Iš karto žodis komisijai. Pone Santamatų. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, kolegos. Komisijos vardu pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems prisidėjusiems prie dokumento rengimo už aiškę paramą šiai iniciatyvai. Ta parama atsispindi pranešimo projekte. Mūsų nuomonė, iniciatyva labai svarbi, nereikėtų nuvertinti tos svarbos, nes Tai gali padėti sutaupyti ūkio subjektams daug pinigų veiklos išlaidų pavydalu bei padėti skaitmi, skaitmeninimą įgyvendinti sektorija, nes bus sukurti standartais, kuriais remintis įmonės e, su viešosiomis institucijomis keisės informacija. Tas buvo minėta, tas suderinimas yra naudingas ir beje patvirtinsiu, kad suderinimas atitiks egzistuojančius tarptautinius standartus. Žinau, kad pranešėja siūlo eiti dar toliau, platesnį užmoje nei komisijos pasiūlymas. Ypač siūloma padaryti tokią sistemą privalomą visiems naudotojams ir apimti daug daugiau dokumentų tipų. Aš noriu patikinti, kad komisija apsvarstė daug variantų prieš teikdama pasiūlymą. Padarėme išvadą, kad iš pradžių, nors aišku, pranešime galime numatyti ar prognozuoti ateities įvykius, vis dėlto pradžioje reikėtų apsiriboti sistema privaloma tarnyboms, tačiau neprivaloma įmonėms. Tai padėtų užtikrinti pakankamai žemas, e, žemas sąnaudas įgyvendinimui ir vieningos tvarkos taikymą. Pradžioje siūlome ūkio subjektams galimybę rinktis, naudoti naują tvarką ar dirbti pagal esamą, tačiau esu tikras, kad netrukus visi išvelgs, skaitmeninio keitimus informaciją naudą ir rinksis šį kelią. Kalbant apie sistemos e, panaudojimą kitų rušių dokumentams, čia reikėtų atskirti informaciją, kurią verslas teikia valstybei, nuo informacijos, kuria keičiasi žinybos tarpusavyje, bei trečia rušis informacijos keitimosi tarpusavio e, verslo bendravimas. Sistema turėtų galėti apimti tuos skirtingus dokumentus, tačiau šie komunikacijos tipai skirtingi, tą reikia subūkti. Atitinkamai mūsų pasiūlymas siūlo pradėti, na, pradėti nuo informacijos keitimosi tarp ūkio subjektų ir valstybinių institucijų. Bet kuriuo atveju labai ačiū už paramą. Matau iš nuomonės, kad Parlamentas pritarė šio komisijos pasiūlymo svarbai. Mes už tai labai dėkingi. Ačiū. Ačiū Jums. Manau, kad bet kas, kas padeda sumažinti biurokratiją, parlamentui visada įdomu. Klaudija Šmit, tu turi laiko iki 11 valandos, unikalus šansas parlamente baigiamajam žodžiui. Na, Ačiū, pabandysiu jį išnaudoti. Nusureaguosiu į vieną dalyką. Aš bendravau su daug valstybinio institucijų, privačių įmonių atstovų. Be abejo, visiškai kontrolės išvengti nepavyks. Sakykime, žmonių kontrabanda sunkvežimiuose, čia skaitmeniniu būdu nieko nepatikrinsime, reikia patikrų vietoje, taigi tokių išimčių visada išliks. O norėčiau komisijai pasakyti, kad drąsos neįsigysi. Ir aksominė pirštinė stumant teisingą kryptimi pasieksime daug daugiau nei laukdami kiekvienos įmonės, kad ir pačios mažiausios pasirežimo perėti prie skaitmeninių dokumentų. Tai čia reikia motivuoti uh, stumtelti teisinga kryptimi. Ir šiuo tikslu reikėtų numatyti tam tikrus įgyvendinimo laiko terminus. Labai ačiū kolegoms iš visų frakcijų. Pirmasis pranešimas, kur nuo pat pradžių buvo atvirai diskutuojama, konstruktyviai dirbama, Mes visi siekime to paties tikslo. Viliuosi, kad komisija mūsų nestabdys, tiesiog suvoks, kad mūsų pasiūlymai yra būtinybė. Tai reikalingas žingsnis teisinga kryptimi. Labai ačiū, dar informuosiu pakeitimų teikimo terminą. Gruodžio 4.12 valandų Iki to laiko kiekvienas gali savo indėlį nešti. Dabar kolegos aštuntasis darbo tvarkės punktas, bet pranešėjo salėje kol kas nėra. Siūlau 10 minučių per traukėlę, nes šis klausimas pagal darbo tvarkę nagrinėtinas nuo 11 valandos. So, wir setzen unsere. Kolegos, tęskime darbą. Viliuosi, kad visi susirinkote po kavos pertraukėlės aštuntasis darbo tvarkės punktas. Mes kalbėsime dabar bendrijos visų kodekso keitimą Pranešės ištvant Ujėlį. Matau, kad esi salėje ir iškart žodis tau, prašom. Thank you so much, Mr. Vice President, um, Vice Chair of the Trunk Committee. The... Dėkuoju gerbiamasis pirmininkė, vicepirmininkė komiteto, gerbėmieji ponios ir ponai. Dabar dėl turizmo ir transporto srities, tai daug kompromisų jau buvo pasiekta parlamente dėl ankstesnio komisijos vizų paketo. Čia yra nauja redakcija teisės akto prieš trejus metus buvo pasiūlyta, kaip pamentate. Naujų, naujų komisijos pasiūlymų e, siekiama supaprastinti trumpalaikių e, vizų išdavimą, ekonominis ir saug... aspektas yra tarp ekonominio ir saugumo aspektų dabar pusiausvara pasiekta. Tikslas yra kaip daugiau turistų pritraukti į e, Schengeno zoną, bet tuo pat metu užtikrinti piliečių saugumą. Turizmo sektorius turėtų patirti atsigavimą. Europa turėtų tapti populiariausia turizmo kryptimi. Komisija siūlo supaprastinti ir sutrumpinti procedūras tiems, kurie pagėdauja ES atvykti trumpam laikotarpį. Taip pat tai turėtų kainuoti pigiau ir mažiau biurokratijos turėtų būti. Lyginant su pirminiu vizos, vizų kodeksu ir parlamento balsavimu ankstesniu, čia yra naujų dalykų. Pavyzdžiui, daug, daugkartinės važiavimo vizos um, išdavimas buvo pakoreguotas tam, kad kaskadinių būtų schemų išvengta. Ir tai, ko gero, kultūriniam paveldui nelabai naudinga Europos. Na ir galiausiai nėra pagrystas kainos padidinimas čia. Aš esu pateikęs pats pateikimų ir štai apie ką jie yra. Siūlau pratesti daugkartinės e, įvažiavimo vizos galiojimą iki dešimties metų kvalifikuotiems e, legaliems keliautojams. Taip pat e, MEV, MVI tiksliau e, ilgesnį laikotarpį numatyti e, vietoj to, kad būtų komisijos kaskarinė sistema numatyta. Be to, ilgesnis buvimas Schengeno zonoje turėtų būti pagal taisyklės užtikrinamas. Be to, kitos valstybės narės konsulate, kitos valstybės narės konsulate turėtų būti įmanoma prašyti vizos, kai pavyzdžiui konkrečios valstybės narės konsulatas yra toliau nei už 500 km. Didelėse valstybėse, tokiose kaip Indijoje ir Kinijoje, tai e, būtų problematiška. Taip pat siūlome e, prisidėti prie bendros turizmo strategijos. Čia yra puikių pavyzdžių. Būtent todėl mes norėtume tai įtraukti į naująjį vizų kodeksą. Taigi, mėly kolegos, 85 iš viso pakeitimai buvo pateikti, aš penkis kompromisus e, buvo, bu, pateikiau tiksliau, juos aptarėme vakar vakare. Taigi, dėkoju visiems taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Tikiuosi, kad pavyks mums patobulinti tą naują įvizų kodeksą Europoje. Ačiū, Štvanai. Tikrai puikiai vengriškai jūs kalbate. Šešėliniai pranešėjai PP frakcija. Pone Klum, prašom. Thank you. Thank you much, chairman, and, um... Dėkoju, pirmininkė. Pone Montinėlė atsiprašo, kad negalėjo ateiti į posėdį, perskaitysiu jos pasisakymą. Ačiū pranešėjui Ištvanui už nuomonės pateikimą. Ten yra kalbama apie svarbius klausimus, kurie palengvins vizų uždavimo procedūras. Europos komisijos siūlymas atspindi svarbiausius dalykus, kurie anksčiau buvo aptarti 2014 metais patvirtiname dokumentete. Žinome, kad darybos nedaug buvo pasistumėjusios į priekį ir siūlymas buvo tiesiog atsimtas. Nepamirškim, kad Europos kryptis yra e, derinti vizus, vizų reikalavimus. 16-aisiais turizmo organizacijos prašė atviresnės politikos vizų atžvilgių. E, džiaugiuosi kompromiso pakeitimais, kuriuos pasiūlė pranešėjas, tačiau noriu paminėti du dalykus. Nuomonė turėtų susitelkti prie to, kaip taisyklės pagerinti, kaip pagerinti trumpos viešnagės buvimų išduodamas vizas pagal egzotį kodeksą. Taip pat būtina numatyti e, kompensacijas tuo atveju, kai vizos išdavimas atsakomas, ypač jeigu jos atsakomas nepagristai. E, taigi, kaip užtikrinti skaidrę vizų išdavimo procedūrą iki 2025 metų, remiantis esamą patirtimi. Ko gero, elektroninių priemonių naudojimas žmonių apklausai nėra geriausias būdas, reikėtų nutikti kitas priemonės. Vizus vizų išlaidų e, klausimo sprendimas turėtų padėti paskatinti turizmo uh, srities plėtrą. Ne, nežinau, tai yra skubiausias praktinių būdų spręstas klausimas. E, norėčiau linkėti, kad iki rinkimų pavyktų susitarti dėl šio klausimo ir kad pavyktų dokumentą patvirtinti. Ačiū. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann zur ECR. Ačiū EKR e, frakcija. Kolega Złotowski, proszę. Panie Przewodniczący, chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie... Dziękuję norėčiau pažymėti, kad dokumento projektas labai geras, apima svarbiausius mūsų komitetui klausimui, vizos kodeksas, dokumentas geras, pakeitimų neteikėme. Ir beje, mes turėtumėme pranešime atsi, apsiriboti mūsų kompetencijos sritimi, būtent vizų išdavimas, turizmui, kitiems tikslams atvykti. Čia reikia kuo mažiau formalumų prašymams pateikti, juos vertinti, trečių valstybių piliečių duomenų tikrinimas. E, taip pat neturėtų būti labai sudėtingas. Viliuosi, kad diskusijos šioje tema bus baigtos labai greitai. Alde frakcija. Ponas Rado, aš prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Taigi, kaip mes jau sakėme pirmųjų diskusijų šiuo klausimu metu, mes pritarėme komisijos pasiūlymui. Taip pat pritartume ir pranešėjo patobulinimams. Mes jau esame sakę, kad pritarsime tiems pakeitimams, kuriais siekiama supaprastinti procedūras. Lygiai taip pat mes už suvienodintas, harmonizuotas procedūras visose ES valstybėse narėse. Na ir dabar kas dėl vizų išdavimo internetu, tai ko gero tai galėtų pagelbėti neįgaliems žmonėms. Mes pritartume kompromisiniams pakeitimams. Tikimės, kad pavyks puikiai padirbėti. Na, o mūsų visų bendras tikslas, aišku, geresnė vizų uždavimo sistema. Dėkoju. Dėkui. Guoja frakcija. Marija Kulin. Prašom. Aš norėčiau padėkoti Ištvanui Tai nėra mano pranešimas. Aš labai džiaugiuosi, kad ne aš už jį atsakinga. Taigi dėkoju Ištvanai, puikiai padirbėjote. Aš skaičiau jūsų pakeitimus. Ir manau, kad kartu bendradarbiaudami su GUE galėtume pasiekti tikrai puikaus e, sprendimo. Labai ačiū. Pasisakė šešėlinė pranešėjai. Pone Demonte dar paprašė žodžio. Prašom, kolegė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo puikų pasiūlymą. Na ir norėčiau pasinaudoti progą bei pristatyti bendrąjį kontekstą, kuriame yra pateikiamas reglamento pasiūlymas. Taigi, koks pirmiausia buvo šio teisės akto tikslas? sumažinti nelegalią migraciją. Darybos kurį laiką buvo sustabdytos, nes e, buvo tiesiog nesusikalbėta kurį laiką. Susidarė įspūdis, kad vizų sistemos e, atvėrimas padidins terorizmo pavojų tiksliau. Tačiau e, būkštavimai buvo išsklaidyti ir ačiū už tai pranešėjui Mes turime atverti Šengeno erdvę tiems, kurie pageidauja lankytis čia tam, kad aplankytų šeimą, draugus ar tiesiog turizmo, ar, ar tiesiog darbo tikslais. Na, o kas dėl turizmo? Tai yra labai svarbus klausimas. Šimtas 50 milijardų eurų per penkerius metus maždaug yra gaunama iš turizmo. Ir tai tokia suma susidaro dėl turistų srautų padidėjimo. Taigi nereikėtų to ignoruoti. Aš taip pat pristačiau pakeitimų, tikslas jų būtų pabrėžti, kaip svarbu yra sumažinti kaštus ir paspartinti procedūras. Taip pat reikėtų supaprastinti vizų režimo atsisakymų sutarčių suparašymą. Aišku, reikia šalinti kliūtis tarp valstybių. Na ir skaitmeninis ar internetinis vizų prašymo pateikimas galėtų būti puikus sprendimas. Dėkui. Niekas nebeprašo žodžio, komisija taip pat nepagėdavo pasiskyti, taigi ištvanai. Žodis tau, prašau. Uh, uh, Ačiū iš to. Uh, Ištvan ULEI. Mes šiandien susitiksime su šešėliniais pranešėjais ir užbaigsim nagrinėti visus dar nesutartus klausimus. Susitarsime, rasime galutinius sprendimus. Noriu padėkoti kolegijai Atila. Ji e, padėjo renkti šią nuomonę. Noriu padėkoti frakcijoms, kurios parlamente parėmė šį dokumentačių. Ja, dank dann noch mal. Ačiū. Gruodžio trečiąją bus balsuojama dėl šio pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas per rytinę viešąją posėdžio dalį. Kalbėsime apie Junktinių Amerikos valstijų ir Europos bendrijų susitarimą dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje. Ponios Griffin nėra, kolegė ją pavaduoja, prašom. Thank you. Yes, I'm speaking on behalf of Teresa Griffin. She sends her... Ačiū, aš kalbėsiu Teresos Griffin vardu. Jie atsiprašo, kad negali uh, dalyvauti šiame posėdėje. Ji įtė dalyvauja balsavimą dėl Horizontas Europą ir kitų svarbių klausimų. Basa yra naujasis susitarimas su JAV. Tai e, čia taikoma pritarimo procedūra. EU, tiksliau ES JAF vasa jau yra gyvendinamas sustarimas, tiesiog reikia jį atnaujinti. Tai buvo padaryta per pakeitimus, dėl kurių e, pasirašė šalis e, susitarimą praeitų metų gruodžio 30, 17, 30, 13 dieną, atsiprašau. Ko gero bendros vertybės ir bendri tikslai yra svarbiausi mūsų bendrame aviacijos sektorėje. Kaip žinia, civilinė aviacija sukuria daugiau nei 500 e, milijardų eurų. 9 milijonai žmonių dirba šiame sektorėje ir tai yra ko gero vienas iš tvirčiausių ekonominių sektorių. Dabar komisija kreipiasi į parlamentą tam, kad jis e, e, pateiktų savo pritarimą šiam pakeitimui, dėl kurio pasirašė šalis. Teresos Griffin pasiūlymas būtų balsuoti už. Turėtume išlaikyti šį e, svarbų sustarimą galiojantį, siekiant e, užtikrinti aviacijos saugumą, mes turime pateikti teigiamą rekomendaciją dėl balsavimo šiuo susitarimu. Tai taip mano Teresa, kolegė Teresa. Dėkoju. Ja, vielen dank. Ačiū mūsų pranešėjai ir jums už tai, kad pavadavote šešėliniai pranešėjai. EPP frakcijos vardu Vimas Vandekampas. Noriu tarti porą žodžių. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu... A, aš esu šešėlinis pranešėjas. Ha, naujiena. Tai e, aš visiškai palaikau kolegiją iš socialistų frakcijos. Daugiau norinčiųjų pasisakyti nematau. Sakyčiau, saugumas svarbiausia priesagas turi galioti visose transporto rušyse, ne tik kelių, bet ir oro. Komisijos vardu taip pat niekas nepagėdavo pasisakyti. Pakeitimus galima teikti iki lapkričio 26-17 valandos, tačiau kolegos, manau, puikiai žinote, kad šiuo klausimu galime tiesiog pritarti arba nepritarti pakeitimas gali būti tik siūlymas nepritarti susitarimui, nes pranešėja siūlo palaikyti susitarimą. Ja, der, ich hatte es vorhin schon angekündigt, das war der letzte äh, Tagesordnungspunkt jau minėjau, kad tai paskutinis darbo tvarkės punktas apsvarstytas per viešąjį posėdį. Tęsime dabar darbą, tačiau posėdis bus uždaras, todėl prašau visus svečius palikti salę. Salėje gali likti tik nariai, Išjungsime taip pat ir internetinę transliaciją, beje, informacija mano svečiams, viskas transliuojama gyvai visomis es kalbomis ir kitą kartą galite namuose stebėti mūsų darbus čia. Trumpa pertraukėlė. Darbą tęsime uždaru formatu su ponia Maisneriu.